Imko 14, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Imko 15, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinsime elektroniniu būdu. Im, dėl imko 15 balsuojame. Balsavimas baigtas. Nagi, atmestas. Imko 15. 15. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Imko 18, kas už? Imko 18 kartuoju. Imko 18. Žiūrėgi link atsijėmė savo 28 pakeitimą, tačiau Imko neatsijėmė savo pakeitimą. Tad balsuojame dėl e, Imko 18. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Trisdešimt devintas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 11 pakeitimas. pranešėjas atsijėmė šį pakeitimą, tačiau kiti e, kolegos e, vėl pateikė šitą pakeitimą. E, balsuosime dar atskirų, atskirų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta atmestas. Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl antrosios dalies 11 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Kaip jau sakiau, atmesta antroji dalis. 37 pakeitimas Bilo Newtono Dano. Kas už? Prieš. E, iš tiesų, čia dėl atskirų dalių balsuosime. Dėl pirmosios dalies 37 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Dėl antrosios dalies gal tai dar pakartosime balsavimą. Balsavimą elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis. pakeitimas 29, e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas pakeitimas, trisdešimtas pakeitimas, trisdešimt trečias pakeitimas yra identiški. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė. Priimti pakeitimai. 34 pakeitimas. Dėl jo nebalsuosim, jis atkrenta. Čia truputį sudėtinga su kai kuriais pakeitimais. Reikia pažiūrėti, kurie atkrenta. Dabar balsuosime dėl 35 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimtas. Patikrinsim elektroninį būdų. Dėl 35 pakeitimų balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimtas. 35 pakeitimas. Imko 20. Kas už? kas prieš, susilaikė priimtas. Imko 23, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Imko 13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. Dabar konstatuojamosios dalis. Imko 1. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 12 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 14 pakeitimas. 14 atkrenta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Jiem kokie turi, kad Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 16 pakeitimas. Dabar balsuosim dėl antrosios imko keturi dalies. E, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. E, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas ir Inko šeši. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Pranešėjas norėtų, kad e, balsuotume dėl e, originalaus teksto, kas už, Mes balsuosime dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis yra susijusi su žodžiu household, o antras žodis, antras, antroji dalis yra susijusi su žodžiu laundry. Pranešėjau jums žodis, bylai. Viso reglamento pavadinimo požiūriu. Aš siūlau, kad mes pakeistumėm komisijos pasiūlymą uh, ir tą turim padaryti jau per pirmąjį svarstymą. Padaryti dar lieka daug, bet e, aš e, tikiuosi, kad pavadinimas bus automatiškai pakeistas, kad jis atspindėtų galutinį mūsų dokumento variantą. Nemanau, kad reikia keisti pavadinimą jau dabar. Taigi dabar balsuosime dėl to. Pirmiausia, dėl žodžio household balsuosime, kad jisai būtų pavadinime. Kas už? pranešėjas nebenori, kad mes balsuotume e, dėl šio pakeitimo. Pone Jesnaidana, ar jūs galėtumėt paaiškinti, dėl ko mes čia balsuojame? Taip, ponė pirmininkė. Per šį balsavimą mes pakeitėme komisijos pasiūlymą Ir dabar reikėtų pakeisti visą pavadinimą. Galėtumėm tai padaryti ir dabar, bet mūsų dar laukia daugelis e, darbo etapų tarybos pirmas svarstymas, mūsų antras svarstymas. Todėl aš siūlau šiam e, momentui pamiršti apie pavadinimą ir paskui gale tik jį sutvarkyti, nes e, kai praeisime visus tuos darbo etapus, automatiškai sekretorijatas pakeis pavadinimą ir mes žinosim, koks bus darbinis pavadinimas. Also, no vote. Taigi nebalsuosime. Vadinasi, automatiškai pritaikysime pavadinimą ir mes nebalsuosime. Tai dabar dėl pavadinimo. Dabar galtinis balsavimas, elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 51 už, 8 prieš, 1 susilaikęs. Taigi tiesiog koras rezoliucija. Dėl jos balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 48 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi, ko geriausi linkėjimai Paului pranešėjui. Taigi mūsų aplinkoje fosfato bus mažiau tikėkimės po šio pranešimo. Dabar perėmame prie 11 darbo atvarkės punktą. Tai yra visapusiškas požiūris į išmetamus antropogeninius teršalus, išskyrus CO2, kurie turi įtakos klimatui. Tai yra rezoliucijos pasiūlymas. Šis pasiūlymas buvo pateiktas po klausimo žodžiu, tai E, Pranešėjai yra Richardas e, Richardas Seiberis ir Teodoras Kilakakis. Jūs turite dabar balsavimo sąrašą prieš save. Balsuojame dėl septinto pakeitimo. Rovana Plam jį pateikė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. E, penktas B, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntą pakeitimą dar patikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimtas. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Konsultuojamas sudarės. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Dabar baigiamas balsavimas, elektroniniu būdu balsuojame, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 57 už, vienas prieš. Ko geriausi linkėjimai pranešėjams Rikardui Zėberiui ir Teodoros Kilakakis. Matote, kaip galim pasiekti puikių rezultatų net priklausant skirtingoms frakcijoms. Taigi, balsavome. Balsavimas baigtas. Ačiū už dalyvavimą balsavimą. Periname prie 12 punkto. Mūsų pranešėjas dar netėjo, kuris turėtų pristatyti 12 darbo atvarkės punktą mes jį peršoksime. Ne, vis dėlto e, leisime pasakyti šešėlinėms pranešėjams. Čia kalbama apie Europos ekonomijos politikos koordinavimo semestrą. Krešencijo Rivelinį dar ateis. Aš siūlyčiau, kad mes išklausytume šešėlinius pranešėjus. E, Kriton Arsenis yra pirmas šešėlinis pranešėjas, kuriam sutikimas žodis. Tema šio atbrakotarės punkto yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, o visi kiti, kurie nenori pasakyti šio klausimo, prašom išeiti ir kalbėtis už durų. kad mes galėtume išgirsti bent šešėlinius pranešėjus. Taigi, Krito Marsenis jums žodis dėl Europos semestro. Much, uh, like the... Aš turėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokį įdomų pranešimą su daug įdomių minčių. Mes diskutuojame apie mano valstybę, kuri yra viena iš e, labiausiai e, nukentėjusių nuo krizės. Bet krizėgi iš tiesų smogė visai ES ir dabar iškilo grėsmė tam, kas buvo per 60 metų pasiekta ES. Dabar reikia kažkaip siekti pajudėti iš stagnacinio taško ir stengtis kurti naujas institucijas. E, reikia pertvarkyti bankus, reikia pakeisti finansų sistemą ES, turime skolintis ir reikia skolintis protingais, su protingomis e, palūkanų normomis. Taip pat turime kalbėti apie euroobligacijas. E, čia mes kalbame apie ekonominio koordinavimo priemonę, kuri nėra institucinė, nėra demokratinio legitimumo suteikta šiai priemoniai ir ekonomikos komitete jau buvo diskutuota, kad Europos parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti tokioje veikloje. Aš sutinku su tuo, ką parašė pranešėja, tačiau norėčiau šitą papildyti. Šiame procese visiškai nekalbama apie aplinkos apsaugą. Mes turime rūpintis, kad ES politika būtų įgyvendinta teisingai ir Siekiant mūsų tikslų, formuojant naują biudžetą, reikia atsižvelgti į aplinkosauginius aspektus. Turime dabar e, strategiją Europa 2020, turime ekonomikos ataskaitą e, ir kitokius dokumentus, tačiau tai nėra aplinkosauginio tvarumo dokumentai. Visi suprantame, kad tai yra labai svarbu mūsų ekonomikai ir konkurencingumui, Kinija, naujai atsirandančios, iškylančios valstybės labai daug investuoja į savo ūkio raidą. Ir jeigu mes nepakankamai vertinsime, kiek mes e, pažangos darome įgyvendindami aplinkosaugos tikslus, mums nepavyks įgyvendinti ir kitų tikslų. Taigi reikia įtraukti į e, ekonomikos e, ekologinį elementą į ekonominį, ekonomikos tvarumo planą ir kitus dokumentus. Labai ačiū, ponė Arsenis, už šį e, pozicijos pristatymą iš liberalų pusės, o dabar žodis šešėliniam pranešėjui. Ačiū pirmininkė ir dėkoju ponui Arsenis už pasisakymą. Visiškai sutinku su tuo, kas pasakyta. stebėjęs ir paskaitęs, kaip ekonomikos komitetas e, formuoja savo nuomonę į Europos semestrą, ekonomikos semestrą. Mes turim patys savęs labai rimtai paklausti, ar suvokiame, kad ekonomikos tvarumas ir ekologinis tvarumas yra reikalingi mūsų ekonomikos išgelbėjimui ir mūsų ateities išgelbėjimui. Aš anksčiau esu sakęs, kad čia kalbame tik apie ekonomiką. Todėl Aš tvirtai tikiu, kad Europos semestre reikėtų labai daug dėmesio skirti tvarumui. Reikėtų stengtis žengti daugiau žingsnių, kad Europoje visuomenė būtų tvaresnė įgyvendinus Europos semestrą. Dėkuoju pranešėjui už dabar parengtą dokumento projektą. Žinau, kad jam buvo suteikta labai nedaug judėjimo laisvės rengiant šį pranešimą. Ir aš pats pateiksiu keletą pakeitimų, kurie leis dar labiau sustiprinti tą pirminį variantą. Pateiksiu keletą pakeitimų dėl išteklių efektyvumo. Paskaitykit bet kurį laikraštį kasdien ir suprasite, koks svarbus yra dalykas e, išteklių efektyvumas. Maisto produktų kainos auga kasdien, gamtos išteklių visos kainos kyla, todėl vienintelė išeitis yra taupyti tuos išteklius, ne vien tik dėl ekonominių priežasčių. Antras pakeitimas, kurį teiksiu, yra susijęs su energijos efektyvumu. Manau, kad Europa per daug lietai dar užtikrina taupų energijos naudojimą. Todėl aš pateiksiu keletą pasiūlymų iš šios perspektyvos. Tikrai tikiuosi, kad mums pavyks įtikinti ekonomikos reikalų komitetą, e, atsižvelgti į daugelį, kuo galima daugiau mūsų pasiūlymų dėl ekologinio subalansuotumo, nes dabar kalbam tik apie ekonomikos pusę. Dankė, kolegė Gebrandi. Ačiū, kolega Gebrandi. Mūsų pranešėjas jau atėjo. Ir dabar šiam iš karto suteiksiu žodį e, ponė Ribelinė. Jūsų pranešimas apie Europos semestrą. Prašome, gal turite įžanginių pastabų kokių. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Tačiau aš e, vadovauju Europos parlamento delegacijai su Kinija ir dėja nesugebu du, dviejose kėdėse sėdėti tuo pačiu metu. Norėčiau pasakyti, kad e, aplinkosaugos komitetui turiu konkrečių pasiūlymų ir e, siūlyčiau, kad į pasiūlymą rezoliucijai būtų įtraukta e, tokių elementų. Pirma, pabrėžiu, kad išteklių efektyvumas ir energijos taupimas yra esminės reikšmės, stengiantis užtikrinti ne tik subalansuotą augimą, bet ir kovojant su klimato kaita. Vidutinės trukmės laikotarpiu ir tolimesnėje perspektyvoje šie komponentai yra pagrindiniai užtikrinant konkurencingumą. Antra, norėčiau, kad būtų įrašyta, jog pastarojo meto komisijos prognozijas atspindi, jog ES greičiausiai nepasieks išsikelto 20 procentų tinklo. E, galbūt pasieks tik tai 10 procentų tikslą. Todėl energijos taupimas, e, kaži ar bus užtikrintas taip, kaip buvo suplanuota. E, Net ir strategijos Europa 2020 tikslai, kažkai ar bus įgyvendinti, todėl e, nukentės e, daugelio sektorių regionų augimas. Be to e, bus prarasta galimybė sukurti daug naujų darbo vietų. Trečias dalykas, noriu pasakyti, kad egzistuoja didelis potencialas sumažinti suvartojimą, ypač daug energijos suvartojančiuose sektoriuose, tokiuose kaip statybos, transporto ir pramonės sektoriuose. Ketvirtas dalykas. Pripažįstu, kad egzistuoja naujas 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas, priimtas 2011 e, m. kovo mėnesį. Tačiau mes siūlytume, kad e, būtų įgyvendinta ir daugiau griežtesnių priemonių. Penktasis pasiūlymas. Turime reikalauti, kad Europos komisija nedelsdama uh, nustatytų nacionalinius teisiškai privalomus energijos taupimo tikslus. Ir aišku, reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės pradeda ne vienodame lygyje. Ir į tai, kad skiriasi valstybių naujų ekonominės veiklos rezultatai. Šeštoji rekomendacija būtų ta, kad Europos semestras kaip eksantė ekonomikos politikos koordinavimas turi atspindėti skatinimą perėti prie aplinką tausuojančios ekonomikos. Septintas pasiūlymas. Pagrįstai ragina komisiją įtraukti kom į savo kiekvieną metinę augimo apžvalgą e, specialią pažangos ataskaitą dėl aplinkos ir ekonominės atskaitos rodiklių. Taigi, tokie yra pasiūlymai, kuriuos aš išdėšiu savo nuomonę ir komitetas gali pats nuspręsti. Ačiū, ponė Rivilinė, už šį rezoliucijos projektą. Iš tiesų, mūsų komitetas turėtų pabrėžti, kad čia kalbame ne tik tai apie ekonominius klausimus, bet ir apie ekologinius. Ir turėtų valstybėse narėse biudžetas būti formuojamas atsižvelgiant ir ekologinius aspektus. Ir čia septintas punktas, būtent susijęs e, su tuo teisės aktu, kuriomis e, balsavome e, Strasbūrė dėl aplinkos sąskaitų. Ir tos uh, išlaidos, kurias mes skiriame kiekvienais metais mm, aplinkosaugos priemonėms, jos irgi turėtų būti veiksmingesnės. Ir Europos semestre turėtume atsižvelgti į šios ekologinius aspektus. Taigi, šešioliniai pranešėjai jau kalbėjo, komisijos atstovo neturime, todėl, mm, sakyčiau, padėkokime pranešėjui už jo pranešimą, o pakeitimus galima keikti iki birželio 20 dienos 12 valandos. Taigi, ačiū Jums ir daug džiaugsmo su ES ir Kinijos delegacija. Papasakokite kinams, ką mes čia veikiame. Visų pirma, aplinkos sąskaitas turėtų būti įdomus dalykas kinams. Ačiū, ponė pirmininkė, žinoma, mes turime papasakoti kinams, kokį, kokį poveikį gali ekonomika daryti aplinkai. Ir mes turėtume įnešti šiek tiek aiškumo į mūsų santykius su Kinija. Tai niekada nepakenks. Iš tiesų, Europa savo teisės aktų rinkiniais skirtais kovoti su klimato kaitais e, ir e, efektyviau. E, vartoti energetiką, pasiekė tam tikros pažangos ir yra lyderė pasaulyje. Ir turėtų ką papasakoti Kinijai. Ir e, čia kalbant apie taršos leidimų sistemą ir apie orlaivių transportą, e, mes apie tai jau kalbėjome su koordinatoriais kitą, kitą posėdį mes pakviesime komisiją, kad jį papasakot mums apie problemas susijusius su minėtomis temomis ir su oro transporto problemomis, būtent iš Kinijos ir į Kiniją. Nes nuo 2012 metų Kinija įstos į taršos leidimai sistemą. Ir į mūsų bendradarbiavimą su Kinija mes turėsime atsižvelgti į šios ekologinius aspektus. Taigi, aš dabar šiek tiek per ilgai kalbėjau ir norėčiau dabar norėčiau perėti prie 13 darbo tarpės punkto dėl kraujo ir kraujo komponentų donorystės. Tačiau komisijos atstovų nėra, jie turėtų čia daugiausia ką pasakyti šio klausimu. Tai e, turime dar kelias minutės, kol ateis komisijos atstovai, gal turite kokių pastabų. Arba aš galėčiau tiesiog e, pristatyti tai, ką mes nusprendėme koordinatorių posėdėje. Mes rengsime du pranešimus savo iniciatyvą dėl šeštos aplinkos veiksmų programos vertinimo. Ir septintos e, aplinkos vertinimo programos. Čia komitetas turi parengti pranešimą šiais klausimais. Ir viena iš temų yra bioįvairovės strategija. Šiuo klausimu yra parengtas pranešimas e, rugsėjo pradžioje bus organizuojamas dvi delegacijos Viena į Europos aplinkos agentūrą vyks į Kopenhagą ir kita delegacija vyks į SEDC į Stokholmą. Ir aš galiu pasakyti, kad kolegos iš EPP ir žaliųjų frakcijos turi dar pasakyti, kas vyks į Kopenhagą ir Stokholmą. Taip pat yra žodžių užduotas klausimas su rezoliucija kitai konferencijai Rio de Žaneire, Rio plus 20 vadinasi ši konferencija, komisija, o rūdienį nustatys ES poziciją. Dėl šios konferencijos ir parlamentas turėtų parengti rezoliuciją ir taip prisidėti prie mūsų bendro darbo. Dabar vyksime į EMA, į Londoną. E, kitą savaitę, man atrodo, ar dar vėliau. EMA ieškojo e, direktoriaus ir m, mm, atrodo, kad jau rado. Šitų keli bandymai buvo surasti tą direktorį, vykdomąjį direktorį. Ir šitas naujas vykdomas direktorius yra vardu Gido Razė, jis yra italas, ir vadovavo Italijoje jisai kažkuriai medicinos institucijai ir Liepos 13 dieną po pietų organizuosime klausimus su ponu Razė. E, išgirsime, ką jisai ketina veikti ir kaip jisai įsivaizduoja savo darbą, Ema. Ir mes įvertinsime, ar jisai yra tinkama kandidatūra būti vykdančiojo direktoriu šios agentūros. Kaip aš jau sakiau, mes jau kalbėjome apie sunkumus susijusius su taršos e, leidimais prekyba. E, Kinija mums netgi grasino. E, šį rytą koordinatoriams aš sakiau, kad kai kurios šalis e, galvoja, kad mes turime priimti tam tikrus sprendimus dėl e, taršos leidimo sistemos, tačiau iš tiesų tai jau yra teisės akte įtvirtinta nuostata nuo 2009 metų. Ir ši taršos leidimo sistema yra susijusi ir takoma dabar ir oro transportui. Ir mes e, turime paremti komisiją dėrybose su Junginėmis Amerikos valstybėmis ir su Kinija, čia bent jau garsiausias, tas trečiasis valstybės, su kuriamis deramės, aš paminėjau. Dar vieną temą norėčiau vis dėlto paminėti. Žinoma, čia norėčiau kreiptis į tuos, kurių dabar nėra mūsų posėdėje. Mūsų komitetas nusprendė organizuoti keletą klausimų. Ir žinoma, norėčiau paprašyti, kad dalyvautumėte tose klausimuose. Kita savaitė po pietų vyks toks klausimas. Dėl Baltijos jūros e, ekologinė situacija. Ir būtų labai malonu, kad e, komiteto nariai dalyvautų ne tik tai komiteto posėdžiuose, bet ir klausimuose. Taigi buvo pateikta ir peticija dėl jos mes neprieimėme sprendimo, dėl e, prastos mytybos ES. Žinoma, tai yra svarbi tema. Prasta mytyba tai yra vienas iš svarbesnių klausimų. Ir e, mes oficialiai turėsime nagrinėti šį klausimą komitete. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos atstovo ateiti pas mus į komitetą ir pasisakyti apie spindulinę taršą, kurią skleidžia mobiliai telefonai. Ir taip pat papasakoti apie galimus pavojus, kurios kelia mobilusis ryšys. Čia tai tarsime dar kitose posėdžiuose. Taigi mes dar kalbėjome apie tai. Tai mes kalbėsime apie naujo maisto reglamentą Aš e, parašysiu laišką komisijos narių dalį, paprašysiu informacijos, e, kokį teisėkoros pasiūlymą pateiks e, komisija. Iš, iš esmės dėl to naujo maisto mes jau esame apsitarę, tačiau dėl klonuotų gyvūnų ar klonuotų organizmų dar klausimas neišspręstas. Tai visų pirma, Mes negalime šių klausimų atidėti. Paskutiniai dienai mes turime išspręsti juos kuo anksčiau, nes vis daugiau faktų sužinome apie embrionų importą. Tai būtent sėklų embrionai ir importuojami Europos Sąjungą. Ir taip pat populiari tema dabar yra klonuotų gyvūnų palikuonis. Taigi aš jau pakankamai e, kalbėjau, e, matau, kad jau komisijos atstovai atėjo e, ir keli kolegos dar nori pasikalbėti. Bet... Dabar dėl paskutinio punkto. Aš norėčiau paprašyti, kad tame laiške jūs atkreiptumėte dėmesį dar ir į tai, kad nepaisant tų punktų, dėl kurių mes sutarėme, tai būtent dėl naujų maisto produktų, būtų kuo greičiau nuspręsta. Mes turime e, šiame kontekste aptarti ir nanotehnologijų klausimą. Ir vis dėlto turime išvengti populistinių išsišokimų, nes e, nanotehnologijos nėra pas mus reglamentuotos, o šis klausimas yra svarbus ir visuomeniai. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad mes bent jau pritartume dėl, sutartume dėl kelių punktų ypač dėl nanotehnologijų, nes e, aš matau, kad nanotehnologijos vystosi labai smarkiai ir jos taikomas ir maisto produktų gamyboje. Mes turime reaguoti dabartinėje susiklošusią situaciją. O dabar dėl gyvūnų klonavimo, aš manau, kolegos, mes turėtume aiškiai išreikšti savo poziciją. Aš čia pastaruoju metu pasikonsultavau su ekspertais ir supratau, kad mes iš tiesų dabar svarstome tokius klausimus, kurie yra truputį nutolę nuo realybės. Mes turime atsižvelgti į dabartinius faktus ir tai atspindėti, bent pabandyti atspindėti mūsų naujose teisėse, teisės aktuose. Nes valstybėse narėse jau yra priimtos tam tikros taisyklės arba teisės aktai, o mes turime priimti savo Europos parlamento ir Europos Sąjungos bendrą poziciją. Ačiū, kolega Šnelhartai. Mes jau diskutavome, nes ponė pranešėja, kad į Kalijotą nori pateikti pranešimą savo iniciatyvą ir paraginti komisiją pateikti teisėkuros pasiūlymą. Tokią galimybę mes turime po Lisabono sutarties. Visi komitetai jau pasinaudojo šią priemonę tai yra Lisabonos sutarties 224 straipsnių pasinaudojo e, kai kurie komitetai ir tokia procedūra yra, kurią galima paraginti komisiją pateikti teisėjų koros pasiūlymą, ypač pasiekus konsensusą dėl atitinkamų klausimų ir taip mes galime imtis iniciatyvos ir raginti komisiją imtis veiklos. Manau, kad, aš manau, kad mes iš tiesų dėl klonavimo turime priimti e, aiškę poziciją, nes mes dabar neatsižvelgiame į realybę. Ir mes turime rasti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas ir komisija, ir tarybai. Aš e, jau pasikonsultavau, kaip sakiau, su ekspertais, su įvairiais suinteresuotomis grupėmis ir manau, kad mes e, dabar kol kas esame nutolę nuo realybės. Po to, kai iš esmės nebuvo priimtas e, pateiktas ankstesnis pasiūlymas, tada komisija turi pateikti naują pasiūlymą ir reikia tarti, žinoma, su taryba. Mes žinome situaciją taryboje, 27 valstybės narės jos ne visada randa bendrą sprendimą. Ir parlamentas turėtume nuspręsti, ar teiksime, teiksime dar vieną pasiūlymą ir lauksime šito pasiūlymo nepriėmimo, nes taryba nepritars. Taigi, ar ieškosime kompromiso, Mes tiesiog turime atsižvelgti į naujausią informaciją ir faktus. Taigi mes suprantame, apie ką kalbame. Ir, ir e, po vasaros pertraukos tęsime toliau šį darbą. Dabar periname prie 13 darbo atvarkės punkto, tai yra kraujo donorystė ir procedūros ir standartai kraujo donorystės sferoje ES. Aš matau, kad visi kraujo donorai liko čia pas mus. Tačiau aš manyčiau, kad dėl to daugiau turėtų būti šiame posėdėje narių. Dėl EHEC arba ekoli epidemijos, bent jau mano šalyje, Vokietijoje, e, kilo tam tikra problema, nes pradėjo trūkti kraujo, pradėjo trūkti plazmos ligonėms. Ir todėl mes paprašėme komisijos, kad jie praneštų, kokia dabar, ta, dabar situacija ES valstybėse narėse su kraujo donorystė. Ir dabar norėčiau steigti žodį ponui Antimanu iš e, e, sveikatos e, generalinio direktorato. Ir jūs E, ir dar vienas ekspertas, kuris kalbės apie e, žmogaus organizmui reikalingas medžiagas. So, Ačiū, pirmininkė, aš esu Antė Mauna, esu uh, einantis uh, skyriaus vadovo pareigas, ta, komisijoje rūpinosi kraujo perpilimų klausimais, organų donorystės klausimais taip pat. Uh, šiandien, kiek tai galbūt anglų kalbos vertime. Mm, Netai buvo pasakyta, tai ne žurnalistas, tai yra mano kolega, jis vadovauja padaliniui šioje srityje. Taigi, tinkamu laiku esu čia vakar buvo pasaulinė o, kraujo donorystės diena, pasaulio sveikatos organizacijos organizuota minima, buvo daug a, veikl, veiklos, renginių skirtų a, propaguoti šiems klausimams. Kaip žinote, jau keli mėnesiai komisija yra paskelbusi ataskaita dėl savanoriškos netlygintinos kraujo donorystės. Ir štai ataskaita yra uh, jums pateikta ir pasistengsime jums trumpai ją pristatyti. O tada pabandysime tarti keletą žodžių apie tolesnius žingsnius šioje srityje. Taigi, pradžiai turiu priminti, ką tai reiškia savanoriška netlygintina donorystė. Uh, Tai yra visuotinai pripažintas principas, kad kraujo donorystė turi būti pagrįsta solidarumu, o ne finansinė nauda. Tai nėra apibriešta ES direktyvoje dėl kraujo donorystės, tačiau yra Europos tarybos apibrėžimas, kurį mes jums čia esame pristatę. Tai reiškia, kad kraujo donorystė būtų paremtas savanoriškumu ir nebūtų atlyginama e, grinais pinigais ar kitokia nauda, būtų galima, e, ką būtų galima prilyginti apmokėjimui pinigais. Aišku, gali būti kažkokios tai dovanėlės, kažkokios tai, e, galbūt kažkokie tai gaivinamieji gėrimai, galbūt būtų galima apmokėti, kompensuoti kelionės išlaidas, kitaip parodyti dėkingumą, tačiau e, mes e, būtent ir analizavome šioje ataskaitoje. kokio tipo galėtų būti a, tos palankesnės sąlygos sukūriamos donorams, kad jie būtų skatinami duoti kraujo. Labai svarbu yra akcentuoti būtent teisinį kontekstą. Savanoriškos netlygintinos donorystės principas nėra privalomas valstybėms narėms. Kitaip sakant, direktyva yra pasakyta, kad valstybės narės imsis reikiamų priemonių paskatinti savanorišką ir netlygintiną kraujo donorystę. Tačiau nėra to teisiškai privalomo principo įrašyto. Taip pat yra ir, aišku, atsiskaitimo prievolio komisija ir todėl mes rengėme šią ataskaitą. Pirmoji ataskaita buvo paskelbta 2006 metais, nes direktyva priimta dar 2002 metais. Taigi pirmoje ataskaitoje buvo e, išryškintas poreikis e, keistis patirtimi, nustatyti pažangę praktiką. Nuo to laiko komisija yra užsakiusi kelias studijas ir dvi iš jų mes čia ir pristatome. Pirmoji yra taip vadinamoji domain projektas Tai yra pažangiosios praktikos e, dėl e, to, kaip reiktų elgti su donorais e, su visas surinkimas, tai yra nuo donorų pritraukimo, donorų išlaikymo, užsitikrinimo, kad donorai ir toliau teiktų kraują, toliau kaip skatinti mm, donorystę kaip pristatyti visuomeniai donorystę. Tai yra ir įvairūs bukletai, lankstinukai, kitos rinkodarinės priemonės. Kitas dalykas dėl tų žmonių, kurie kartą jau davė kraujo, kaip užsitikrinti, kad jie išliktų donorais ir ateityje, kaip būtent kokios pažangiosios praktikos reikėtų laikytis mm, dirbant su donorais. Taip pat yra ir kita ataskaita dėl optimalaus kraujo panaudojimo. Sugryšiau dabar prie tos antrosios ataskaitos, kurią mes tik paskelbėme. tam tikrą prasme yra atidinamas tų projektų, kuriuos tik paminėjau, rezultato įvertinimas. Mes norime išsiaiškinti, kaip ta pažangioji praktika yra pasklidusi, kiek plačiai yra taikoma valstybės narėse. Gavome atsakymus iš 27 valstybių narių, taip pat Kroatijos ir Norvegijos buvo išskirtos keturios pagrindinės sritis, į kurias mes sudėliojame klausimus valstybėms narėms. Visų pirma, yra teisinių aktų nuostatos, skatinti savanorišką neatlygintiną donorystę, kokios paskatos yra sukurtos, kokios priemonės yra taikomos toliau, kaip yra organizuojamas kraujo surinkimas ir tiekimas. buvo siekiama aiškios situacijos apibūdinimo kiekvienoje iš tų kategorijų klausimų. Dauguma, faktiškai beveik visos yra įdiegusios teisinės nuostatas šioje srityje. Kartais yra netgi numatytos net ir nuobaudos, yra 15 valstybių narių. Tai nustatyta. Antras dalykas yra taip pat ir paskatų sukurta skatinti mm, kraujo donorystę. Paskatos yra skirtos donorams. Ir matote jų apžvalgą lentelėje, kuri jums pateikta. Tai yra ir gaivinamieji gėrimai, ir nedideli, nedidelės dovanėlės, ir kelionės išlaidų kompensavimas, darbo laiko kompensavimas, nemokama medicininė apžiūra ir taip toliau. yra toliau ir propagavimo įvairių priemonių, tai yra visuomenės, plačiosios visuomenės sluoksnių informavimo kampanijos, e, įvairius donorystės renginiai, kaip kad pavyzdžiui donorystės e, diena, kurią tik paminėjau, bet taip pat renginiai nacionalinių lygmenių. Tai yra uh, labai svarbu pritraukiant, ne tik tai išlaikant esamus donorus, kad jie ir toliau duotų kraujo, bet taip pat ir pritraukiant naujų donorų iš studentų, karių ir, ir, ir kitų grupių. Toliau yra faktai dėl e, to, kaip organizuojamas kraujo surinkimas ir tiekimas e, įvairiose valstybės narėse. Dažniausiai tuo rūpinasi valstybinio sektoriaus struktūros Toliau keli žodžiai apie Europos tarybą, kurios vaidmuo yra itin svarbus. Čia ir iš komisijos požiūrio taško mm, yra labai e, svarbi jų taip vadinamoji tokia skėtinė grupė europinių lygmenių, kuri užsima mokslo tyrimais šioje srityje. Uh, ir bendrai kraujo donorų klausimais, darbų su donorais bendrai. Mes dirbame labai glaudžiai su Europos taryba. Yra atliekama studija, pavyzdžiui, aiškinanties, kokia kokie rodikliai įtakoja visą darbą su donorais, kraujo tiekimo, organizavimo klausimus ir taip toliau. A, ir e, toliau dėl ateities tolesnių žingsnių ir planų. Su kompetitingomis struktūromis dirbame, komisija pirmininkauja kai kuriams grupėms ir e, yra rengiami posėdžiai po ataskaitos paskelbimo gegužė jau įvyko tokių sutikimų, vyko labai gyvos diskusijos, buvo analizuojamos e, naujausios studijos šioje srityje. Um, išsakyta pozicija dėl to, ar reikia tolesnių teisės aktų dėl savanoriškos neatlygintinos kraujo donorystės ES. Kitaip sakant, Galvojant apie dabar galiojančius teisės aktus, buvo išsakyta pozicija, kad jį tinkamai atspindi europinė pozicija, ES bendrai pozicija dėl to, kaip reikia reglamentuoti šios ryties klausimus. Tai yra savanoriška netlygintina donorystė. Toliau palaikysime ryšius su Europos taryba, paprašėme jų mūsų kompetitingoms institucijoms pateikti informacijos apie tolesnius pasiekimus vykdant panašias studijas. Kita ataskaita bus rengiama 2013 metų pabaigai. Ačiū. Is, uh... Pirmininkas labai ačiū, puikiai įžanga mūsų tolesniems diskusijoms. Ar kolega norėtų dar ką nors pridurti? Ne. Kągi. Iš tiesų buvo paminėti keli elementai, kurie yra labai svarbus. Aš matau Vokietijoje, kad jaunoji karta nėra tokia linkusi paukoti savo kraujo kaip vyresnioji karta. Tačiau ši problema žinoma, egzistuoja ir kitose valstybėse. Ir reikia pasvarstyti, ką mes galėtume nuveikti, kad paskatintume jaunus žmonės paukoti savo kraujo. Nes gali susiklosti tokia situacija, kad pradės trūkti kraujo ir kils didžiulį problemą mūsų sveikatos priežos institucijoms. Dabar kalbėtojams kitiems norėčiau steik žodį, panas Mikolašakas. Labai ačiū. gerbiami draugai, kolegos, svečiai iš komisijos. Want, e, aš noriu pasakyti, kad e, savanoriška krūjo donorystė yra e, tema, kurią pasirinkome pačiu laiku. Džiaugiuosi, kad tą temą šiandien aptarėme, nes problema susijusi su kraujo donorystė iš tiesų egzistuoja. Jauni žmonės e, neturi įpročio savanoriškai, altruistiškai duoti kraują. Ir e, taip parodyti, kad rūpinasi kitais žmonėmis, kuriems reikia tokios pagalbos. Tai yra bendras kultūros ir atskirų valstybių narių atmosferos, bendros e, nuojautos reikalas. Manau, kad valstybės narės turėtų organizuoti vyriausias informacinės kampanijas orientuotas į jaunimą. Mes visi suprantame, kad seni žmonės pamažu e, išnyks, o tas poreikis duoti kraują, du, ga, tiksliau e, gauti kraują, e, išliks, nes medicinai kraujas yra reikalingas. Prisiminkim, kiek įvairiausių iššūkių mums iškyla, pavyzdžiui, tą pastarojo metų epidemiją Vokietijai. Noriu padėkoti dabar už tą neseniai parinktą e, pranešimą ir e, manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į veiklą, kurią skatinama propaguoti, reklamuoti savanorišką donorystę. Džiaugiuosi, kad yra daugybė įvairiausių kompensacijų susijusių su uh, kraujo davimu. Jeigu uh, mes atsuksime nugarą į šį reiškinį, tai viskas virs verslu ir nedaug dievę, kad atsitiktų taip, kad kraujas būtų prieinamas tik tiems, kas gali nusipirkti jį. Todėl labai svarbu užtikrinti tą savanorystės principą. Un, uh, äh, François Grostet. Euh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, ką mūsų kolega ką tik pasakė. Be abejo, vyksta informavimo kampanijos, kurios e, yra nepakankamos kai kuriuose valstybėse narėse Mes e, esame daug kartų girdėję, kad teisės aktai yra geri ir prisimename, kai kadaise balsavome dėl direktyvos, buvo parengtas prieš tai gana geras mūsų dokumentas. Tačiau manau, kad vis tik reikia labai tokios aktyvios ir besikartojančios e, reklaminės kampanijos. Universitetuose, įvairiausiose viešose įstaigose, jaunimo centruose turėtų žmonės būti e, informuojami, jie turėtų tapti samoningesni. Žmogus turi didžiuotis tuo, kad gali duoti kraują. Todėl būtina atkurti tą pasididžiavimo jausmą, kuris egzistuodavo anksčiau. Tai yra dosnumas, tai yra solidarumas, kuriais, e, kurį visi turėtume jausti. Aš vis tik turiu vieną klausimėlį. Mes žinome, kad ne visose valstybėse narėse e, yra um, ar, ar valstybėse narėse yra pakankamai kontroliuojama, kad nebūtų perkamas kraujas iš trečiųjų valstybių, arba jeigu tas kraujas yra perkamas, ar yra pakankamai tikrinamas jisai, nes čia iškyla saugumo klausimas. Mes turim žinoti, iš kur tas kraujas yra perkamas, nes ne visose šalise yra vienodo saugumo priemonės taikomos. Mes e, žinome, kad ne visur uh, E, kai kraujas yra duodamas e, nemokamai, tik iš solidarumo, donorai yra pakankamai gerai tikrinami, nesgi tie e, tam tikri žmonės, norintys duoti kraujo Europos Sąjungoje, negali to daryti, nes jiems yra draudžiama. Taip pat turėtumėm pagalvoti apie ateitį. Jeigu ateityje atsiras didelė kraujo stoka Europos Sąjungoje, ar nesiras tam tikra nelegali prekyba krauju? Todėl turėtume galvoti toms dviem, t, t, t, dviem, tom dviem kryptimis. Aš dar norėčiau e, atkreipti Europos komisijos dėmesį kitokią temą. E, tai galbūt yra ne visai tas pats, bet, bet vis tik tai yra susiję su kraujo ir organų donoriste. Paprasčiausiai aš norėčiau e, iškelti šį klausimą dabar, nes man atrodo, kad jis svarbus ir kad nors reikia su e, komite, komisija uh, ypač sveikatos komisarų, pakalbėti apie tai. Ar nereikėtų įvesti prievolės saugoti e, kraujo ir e, virkštelės po gimimo. Nesgi žinome, kad kai kuriuose e, privačiuose ir valstybiniuose gimdymo namuose tie dalykai yra saugomi, nors labai nedideliais mastais. Ir mes žinome, kad virkštelė ir kraujas e, išlietas gimdymo metu yra labai daug naudojamas moksliniams tyrimams, e, ypač kuriant naujus vaistus ateičiai. Aišku, tai neturi nieko bendro apie tai, e, su, su tuo, ką, apie ką mes kalbame šiandien, bet aš manau, kad kada nors reikėtų apie tai irgi pakalbėti, nes nepaprastai svarbi šita tema neužtenka e, galvoti apie tuos dalykus kaip apie medicinės atliekas. Tai yra labai didelis ir svarbus resursas moksliniams tyrimams. Atsiprašau, kad taip nukrypau nuo temos, bet aš manau, kad svarbu buvo ir tai paminėti. Labai ačiū, atsakymą man užklausysim e, vėliau, o dabar Šnehart. Iš tiesų aš net supratau, kas buvo pasakyta prancūziškai. Taigi, ponia pirmininkė, Labai malonu išgirsti tokį pranešimą, kuriame sakoma, kad teisės aktai, dėl kurių mes e, susitarėme, puikiai veikia. Tačiau aš prisimenu, kas per pastarosius mėnesius ir pastarąsias savaitės įvyko. Būtent Vokietijoje, nes e, kilus ekoli infekcijos protrukiai pastebėjome, kad pritrūko kraujo. Taigi, kokia yra situacija keičiantis krauju tarp valstybių narių? ar e, kiekvienoje valstybėje yra atskiros nuostatos dėl šio keitimuose, ar yra europinį lygių tai nuspręsta ir kaip naudojamasi e, tomis nuostatomis. Ir kitas dalykas, ką pasakė ponia Grostet, e, aš taip pat norėčiau paklausti dėl to importo iš trečiųjų valstybių kaip vyksta šitas importas. Ir, pavyzdžiui, e, įvykus kokiai nors kritiniai e, situacijai, galbūt reikėtų vis dėlto importuoti tą kraują iš trečiųjų šalių. Kaip jau matėte, kai yra didžiulės avarijos arba didžiulės, e, infe, didžiulė infekcijų protrukiai, tada pritrūksta kraujo ir e, valstybėse pritrūksta kraujo Kitos valstybės, tada trečiosios, pavyzdžiui, valstybės gali padėti. Ir manau, kad čia reikia šitą klausimą reglamentuoti tarptautiniu lygiu. Ačiū, Linda McKevin. Panašus klausimas norėjau pastirauti, jūs kalbėjote apie keitimąsi pažangę praktiką tarp valstybių, taigi kiek vyksta koordinavimo tarp valstybių narių dėl um, tiekimo lygio, koks yra tas lygis pasiūlos skirtingose valstybėse narėse, kiek yra stygiaus, ar yra keičiamasi ACDC, ar, ar, ar dar kas nors aktyviai renka tą informaciją dėl to, ką pirmininkas sakė, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, kažkokia yra sveikatos uh, kritinė situacija, tarkim, sakėme, jeigu, pavyzdžiui, yra pakankamai kraujo tiekimo Prancūzijoje, gal galima persiųsti į Vokietiją ir taip toliau. Okay. And... Tai tokie buvo klausimai ir pastabos, sako pirmininkas, dabar komisija pateiks mums atsakymus. Uh, buvo bent keturi klausimai, visų pirma dėl jaunimo, toliau dėl trečiųjų valstybių, Toliau dėl to, ar vyksta koordinavimas tarp valstybių narių, jeigu būtų kažkokia kritinė situacija. Tai bent tokie būtų klausimai. Prieš perdodamas galimybę mūsų ekspertams atsakyti, aš tik noriu pasakyti, kad viskas, ką sakiau dėl to keitimosi pažangiają praktiką, dėl darbo su donorais. Tikslas yra užtikrinti, kad būtų pakankamai apsirūpinta krauju valstybėse narėse, kad nebūtų poreikio importuoti ir eksportuoti kraują. Taigi visą tai, ką mes stengiamės propaguoti per per šį projektą, tai yra mes tengiamės užtikrinti, kad būtų pilnai apsirūpinta krauju tiek, kiek yra poreikis. Aišku, mes suprantame, kad yra tam tikra rizika su importu, nes negali realiai kontroliuoti, ar kraujas iš tikrųjų yra surinktas donorystės pagrindų, pasiremiant solidarumo principų, ar iš tikrųjų yra kokio, kokios ir tai finansinės naudos elementų. Taigi tai yra kertinis asmuo mūsų mąstymė. Uh, Čia konkrečiau gal Stefan galėtų tarti keletą žodžių šio klausimu, taip pat ir dėl kitų klausimų. Kaip tik ką girdėjote, teisės aktų tikslas yra e, propaguoti, kad būtų pilnai apsirūpinta krauju tiek, kiek yra poreikis. Uh, Taigi, kraujo donorystė turėtų būti vietinė nacionalinė veikla, nacionalinių lygmenių surinktas kraujas turėtų ir būti vartojamas toje valstybėje. Aišku, yra su ekoli, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kur yra krizinė situacija, kur reikia galbūt papildomo tiekimo ir matome, jog yra užmesgami ryšiai tarp nacionalinių e, institucijų, kurios rūpinasi kraujo donorystė, yra kiekvienoje valstybėje tokia už kraują atsakinga struktūra ir tuomet žiūrime, koks yra poreikis, kokia yra, koks yra, kokia yra pasiūla paklausa. Dirbame e, per savo valdžios institucijų sutikimus, bet taip pat ir per projektus, kurie buvo paminėti. Mes vis teiraujamės, ar yra kokio tai stygiaus. Paprastai to stygiaus nėra daug. Daugeliu atveju uh, kraujo tiekimas valstybė atitinka tos valstybės poreikius, bet aišku, krizės situacijų užmesgami ryšiai, daromi susitarimai dėl kraujo tiekimo iš kitur. Dabar dėl kitų klausimų, dėl jaunimo, visiškai pritarėme tam susirūpinimui, kuris išsakytas šiuo klausimu yra tikrai tas susirūpinimas jaučiamas ir nacionalinės valdžios institucijų, kurios yra atsakingos už visuomenės informavimą ir šios donorystės propagavimą. Ir pristatant ataskaitą, kolega paminėjo konkrečias tikslės grupės, studentus, jaunimą, kariškius. Būtent tikslas yra suformuoti naują donorų grupę, kuri galėtų būti donorais ilgus metus. Dabar dėl virkštelės kraujo visiškai pritariu jūsų pastaboms. Yra daug vykstančių uh, Mm, diskusijų. Čia tikrai viskas labai sparčiai kinta, mokslo tyrimams tikrai labai platys rytis, tačiau terapiniais tikslais galbūt nėra tiek daug potencialo, bet būtų galima galbūt ateityje galvoti ir apie terapinį panaudojimą. Taigi vyksta daug diskusijų ir nacionalinių lygmenių taip pat, kaip visą tai būtų galima organizuoti, e, savoms reikmėms panaudoti, solidarumų panaudoti, privačiam ir ne. Ir taip toliau. Vyksta daug diskusijų valstybėse tuo klausimu. Manau, kad lyg ir atsakiau į visus klausimus, bet jei ką praleidau, tai prašau pasakyti. Yes, Kolega Mikalašek. Ačiū, pirmininkė. Trumpas tik toks komentaras ką paskutinis kalbėtojas pasakė, tai mes iš esmės tai ir žinome patys, tačiau tik noriu atkreipti dėmesį e, į tai, ką Francijos Grostet pasakė. Grupė parlamentarų lankėsi e, Lyonė, Prancūzijoje įsikūrusiame tikrai daug žadančiame e, institute. Mm, Tomas Airin įkurtame institute Lyonė lankėmės. Uh, Ir iš tikrųjų viskas yra jau nebesvarstymų lygyje, jau vyksta veikla, jau yra ir virkštelis, e, ir e, mezenkavimo e, netgi lastelių yra panaudojimas, yra kamieninių lastelių panaudojimas pilnai vyksta. Taigi tai, ką sako Fransuas Grostet, jau iš tikrųjų gydybui naudojama ši medžiaga. Tad aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, galbūt jūs turite papildomos informacijos, nes, aišku, galima susisiekti su šia institucija ir kitomis struktūromis. Aš manau, kad gal reikėtų tai paremti iš Europos parlamento požio taško, nes vis tik tai tai yra daug žadantis rytis. Yes, okay. so Kągi, tai informacijai buvo. Komisija, aišku, pasižymės ir e, manau, kad tikrai imsis veiksmų dėl to, kas buvo pasiūlyta, susisiekti su Lyono e, pažangiųjų mokslo tyrimų centru. Tikrai tai būtų naudinga įvairiose srityse. Taigi, diskusijos baigtos šią temą. Norėtume padėkoti komisijos atstovams. Ir E, jūsų informaciją mes aptarsime kitame, kitose pranešimuose. Posėdis baigtas, kitas posėdis bus e, birželio 21 dieną. Čia, Briuselėje. Ačiū uždėmesi. Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind. Äh, I gained one hour to do something in my office, which is fantastic. Fantastic for me as well. okay. <laughs> Thank you.